Wir setzen die Abstimmungen fort. Kągi, tęskime balsavimą. Visų pirma, rezoliucija dėl e, įstatymo, dėl šventvagystės Pakistane. Balsuokime dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaiko, primta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, primta. Visas rezoliucijos projektas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar kita rezoliucija, ji susijusi su karo nusikaltimais kaltinama šešelio byla. Yra e, septynių frakcijų bendra rezoliucija, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau kita rezoliucija dėl moterų grobimo ir netinkamo elgesio su jumis. Šešios frakcijos pateikė bendrą rezoliuciją. Visų pirma, šeštas paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta penktoji dalis, vardinis balsavimas, pradėtume balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta šeštoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Į konstatuojamąjį dalis e, originalus tekstas pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Visas rezoliucijos projektas su pakeitimais, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Toliau. Dėl, balsuokime dėl perinamo laikotarpio e, išmokų. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Toliau balsuokime dėl sanglaudos politikos 14-20 metams pasiūlymai dėl rezoliucijų. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Toliau. E, dėl poveikio vertinimo gairių. E, devintas pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmesta. Antras paragrafas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta antroji dalis, kas už, kas prieš kas susilaiko, neaiškus rezultatas. Balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 11 pakeitimas, vardinis balsavimas prasideda. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Žodinis pakeitimas dėl 11 pakeitimo jį pateiks ponas Telečka. Prašom išjungti mikrofoną. Dėl pasiūlymo, dėl pakeitimo žodžiu. Alde frakcijos vardu, tam pritarė keturios frakcijos. Mes vertiname kolegų darbą, taip pat pono Pilberg iniciatyvą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį 11 dalį. Ir dabar mes siūlytume kad tas pasiūlymas nebūtų patvirtintas, nebent būtų pateikta teigiama nuomonė. Negalima, suprantama, komisijai primesti tokio teiginio, kad nepriklausomo vertinimo valdyba priimtų sprendimus dėl to, kas teigiama, kas ne. Todėl siūlyčiau palikti tekstą tokį, koks yra, kartoja, pakartoja ir toliau. Unless accompanied by an opinion cleared by the impact assessment board. Thank you. Ačiū. Labai ačiū, ar kas nors prieštarautų. Panašu, kad ne, tai tuomet balsuokime dėl šio pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 15 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Atmesta. 17 paragrafas, originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. atmesta. 16 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Visi pabalsavote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 paragrafas, pradinis tekstas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas, patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Glaube abgelehnt. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau aštuntas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Haben alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Baigiama balsuoti. Atmesta. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Toliau kita rezoliucija dėl Junktinių tautų vaiko teisų konvencijos 25 metinių. Septynios frakcijos pateikė rezoliucijos projektą. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtas paragrafas, originalus tekstas, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Jau visi pabalsavote. Baigiame balsuoti. Primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Primta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas. Dėl ketvirto pakeitimo neaiškus rezultatas, balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Penktas pakeitimas – vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Primta. Vienuoliktas pakeitimas – vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Jau visi pabalsavote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 19 paragrafas, pradinis tekstas, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 21 paragrafas, pradinis tekstas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, antroji dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 22 paragrafas, pradinis tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 36 paragrafas, pradinis tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. F konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis originaliame tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Neaiškus rezultatas, patikrinkime, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Septintas pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Labai e, apgailestauja, atrodo, kad daug narių susilaikė, neaiškus balsavimo rezultatas, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Konstatomoji dalis Q, originalus tekstas, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar visas rezoliucijos projektas su pakeitimais kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau kita rezoliucija dėl bendrosios skaitmeninės rinkos. Dvi frakcijos patikė rezoliucijos projektą. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, Dar kartą, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuntas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 67 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 5. Dar kartą dėl 67 e, balsavimas elektroniniu būdu prašome balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Dešimtas vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Dvyliktas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Jau visi pabalsavote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 27. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vėlgi neaiškus rezultatas. Patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 85 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 59. Vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 60 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 61. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 62 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Jau visi pabalsavote. Baigiame balsuoti. Primta. 65 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. atmesta. 17. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 81 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 82 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 83. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 69. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Dešimtas originalus e, paragrafas. Ne, prieš tai dar pastikrinkime dėl 69 elektroninių būdų pradedame balsuoti. Tam, kad viskas visiems būtų aišku. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Atmesta. Dešimtas paragrafas, originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmest. Dabar antroji dalis, vartinis balsavimas prasideda. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš. Dar kartą, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš kas susilaiko atmesta. 71. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 68, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 84 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 33, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 13 paragrafas, pradinis tekstas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 14 paragrafas, pradinis tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pane Keibhart, norite pasisakyti, prašom. Į mikrofoną. Ačiū pirmininkė, atleiskite, bet mūsų balsavimo e, sąraše yra įsivėlusi klaida. Mes norėjome balsuoti prieš, o, už, o ne prieš. Be abejo, mes pasisakome už tai, kad neįgalus asmenius turėtų kuo geriausias sąlygas. Taigi mes už. Ačiū, kolegiai Gebhardt. Toliau 19 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Pone Gemhardt, tikrai padėjo jūsų pasisakymas, pakeitimas priimtas. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas už? O kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 32 pakeitinamas vardinis balsavimas. Pradedama balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 73. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 74. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 75. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 77. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 78. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 79. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 80. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 20. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti dėl 20, ar ne? Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 64 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta 22 partinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Šeštas kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Primta. 34. Kas už, kas prieš, Prašiau aiškiau kelti rankas, kas už, prieš, susilaiko primta. 35. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 36. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 38. kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 39. kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime, pradedama balsuoti. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Primta. 40 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 41 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 42 kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 43 kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 44 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta 45, kas už, kas prieš, kas susilaikė, primta 46. Ne, 45 pasitikrinkime, pradedame balsuoti dėl 45. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta 47, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 48, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta 49, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta 50, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta 51, kas už, kas prieš, Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 52. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 53. Kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta 55, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta 56, kas už, prieš, susilaikė primta 57, už, prieš, susilaikė primta. Pasitikrinkime dėl 57 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Taip ir sakiau, priimta. 58. Pradedame balsuoti. Kas už? Kas prieš? Dabar neaišku man, kas už, dar kartą pakelkite rankas, kas prieš. Susilaiko. Man atrodo ta pati balsų dauguma, bet pasitikrinkime. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 58. Baigiame balsuoti. Atmesta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime dėl 23. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 25. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta Atmesta. Pasitikrinkime dėl 25. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Neteisingai iš pradžių vertinau situaciją. Dabar dėl viso rezoliucijos projekto vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Dabar eikime prie paskutinės rezoliucijos, tai yra netinkama vaikų mytyba besivystančiose šalise. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš. Ne, turi vykti vardinis balsavimas dėl ketvirto pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 26 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta Atmesta. Dabar balsuokime dėl visos, viso rezoliucijos projekto su pakeitimais vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Laikykite balsavimo korteles aparatuose, kol nepaskelbsiu, kad baigtas balsavimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar visų norėčiau kuo nuoširdžiausiai paprašyti iš salės išeiti tyliai, jeigu jūs norite išeiti. Ir gal pakalbėkite už salės durų, kai kas dar nori pasiaiškinti dėl balsavimo. Ir tų prašyčiau likti savo vietose. liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, šios dienos protokolą ir vis, protokolas ir visi tekstai buvo patikti. Ar kas nors prieštarauja? Panašu, kad ne. Tai dabar eikime prie pasiaiškinimų.